Dear colleagues, may I ask you to take seat so we start. Kolegos, susieskime ir pradėkime ekonominį dialogą ir apsisikeitimą nuomonėmis dėl metinės peržiūros su mūsų svečiais Valdis Dombrovskiu, komisijos vicepirmininku atsakingu už e, socialinį dialogą Marian Tyson, komisijos narė atsakinga už užimtumą socialinius e, reikalus ir darbo mobilumą ir Pierre Moskovičiui atsakinga už e, ekonomikos ir finansinius reikalus, mokesčius ir muitus. Sveiki atvykę į šį bendrą ekonomikos reikalų ir užimtumo reikalų komitetų posėdį. Jis yra svarbus ir svarbios svarstomos temos, nes metinė augimo ataskaita pradeda ekonominės valdysenos ciklą pagal Europos semestrą. Ir šiemet tai yra itin svarbu. Ne vien dėl to, kad Europos socialinė ir ekonominė padėtis taip yra sudėtinga, bet ir todėl, kad tai pirmoji naujosios sudėties komisijos metinė peržiūra. Ir mes džiaugiamės, kad e, norima šią peržiūrą paversti daugiau ekonominės politikos strategijos peržiūros dokumentų, o ne vien uh, formalią peržiūrą. Tai yra makroekonominio paketo, taip vadinamo, dalis. Siekiama šią peržiūrą atlikti kontekste nuosekliai. Taigi šios peržiūros metu atsižvelgiama į struktūrinės reformas fiskalinę atsakomybę sąlygojančią augimą ir vidaus paklausos skatinimą. Ir įspėjimų, ankstyvo įspėjimo mechanizmas pagal makroekonominio disbalanso procedūrą yra labai svarbus šiame kontekste. kaip ir jungtinė užimtumo ataskaita. Taigi, mes susirinkome šiandien tam, kad išklausytume, ekono, kokia yra ekonominė politikos strategija naujosios Junkerio komisijos. Mes visada ir anksčiau manėme nuo tada, kai buvo pradėtas įgyventinti Europos semestras, kad iš tikrųjų reikia glaudžiau įtraukti Europos parlamentą į šį procesą. Žinote, kad ir pranešime yra komisijos nario Taisen pavardė ir ten yra kalbama apie metinę peržiūrą Na ir pradedame būtent tokį darbą, įtraukdami aktyviau ir nacionalinius parlamentus. Džiaugiamės, kad ir parlamentinėje savaitėje bus kalbama apie metinę augimo ataskaitą. Ta savaitė bus rengiama ir šiemet, ir kitais metais. Ir ekonominis dialogas, aišku, yra ir galimybė mūsų pranešėjui ir šešėliniam pranešėjui semestro klausimais įsitraukti diskusiją su jumis ir parengti tokį dokumentą, kuris e, mūsų nuomonė paveiks ir pirmojo semestro rezultatus pavasario taryboje. Tai tiek norėčiau pasakyti pradžiai, o dabar nedelsdamas suteiksiu žodį pirmajam kalbėtojui, vicepirmininkui Dombrovskijui. Prašom. Ačiū, pirmininkė. Gerbėjami Europos parlamento nariai. Norėčiau pirmiausia Europos komisijos vardu padėkoti už galimybę dalyvauti šiame dialoge ir pasikeisti nuomonėmis su žimtumo reikalų ir ekonomikos reikalų komitetais. Tai yra mūsų ekonominės valdysenos procedūros dalis. ir Europos semestro dalis. Marian Pierre ir aš šiandien parlamentui pristatysime makroekonominės valdysenos planą 2015 metams. Kai kurie elementai jau parlamentui buvo pristatyti, jos pristatė pirmininkas Junkeris ir vicepirmininkas Katainin. Tai yra ambicingas investicijų planas Europai. Šį planą siūlo komisija. Tai yra pasiūlymas dėl investicijų skatinimo ir jis atspindi pagrindinius tris prioritetus išdėstytus 15 metinėje augimo ataskaitoje. Būtent uh, sieki stimuliuoti investicijas, tęsti struktūrinės reformas ir skatinti fiskalinę atsakomybę. 2015 metinė augimo ataskaita pradeda naują Europos semestro ciklą. Ten yra išdėstomi pagrindiniai ekonominės politikos tikslai, siekiant stiprinti ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą Europoje. Ir manau, kad tai yra pagrindinė mintis išdėstyta tuose politinėse dokumentuose, kuriuos mes pristatome Europos semestro kontekste. Mes e, taip pat e, atsižvelgėme į pono Debaker pranešimą neseniai parengta, kur kalbama apie tai, kaip patobulinti Europos semestrą. Manau, kad ten išdėstytos vertingos mintis, kurias mes galime aptarti ir su jomis toliau dirbti. Europos komisija siekia padaryti Europos semestrą sklandesniu sustiprinti fiskalinės stebėsenos procedūras, stiprinti makroekonominės valdysenos programas ir dirbti užtikrinant, kad šie dokumentai būtų bendros strategijos dalis ir kad būtų siekiama bendrų tikslų ir susijusių su metinė augimo peržiūra, įspėjimų mechanizmo ataskaita ir naujoji komisija siekia stiprinti socialinių rodiklių reikšmę priimant ekonominius sprendimus. Ir Marian daugiau apie tai kalbės. Aišku, kad tam, kad viso to pasiektume, sustiprintume ekonomikos augimą, sukurtume darbo vietų, mes turime kartu dirbti ir nacionaliniu, ir regioniniu, ir sąjungos lygmeniu, tai bendra mūsų atsakomybė. Mes taip pat Siekiame glaudžiai bendradarbiauti su Europos parlamentu, kad pasiektume šių tikslų, kurie, manau, yra bendri mums visiems. Ekonominių rodiklių analizė susijusi su šiais pasiūlymais. Galima sakyti, kad jau praėjo ekonominės krizės ir finansų krizės e, didžiausias taškas, tačiau iš tikrųjų ir Eurostato neseniai paskelbti duomenys rodo, kad mes tikrai dar mm, neišbridome iš krizės, ne, nedarbo lygis 11,5 procentų, taigi vis dar aukštas. Na ir mes matome, kad ekonomikos atsigavimas Europoje yra silpnesnis nei kitose didžiosiuose ekonomikose, pavyzdžiui, JAV tai atspindi ir mūsų ekonomikos struktūrinius trūkumus, tokius kaip labai griežtas darbo, griežtas darbo reglamentavimas ir nepakankamas produktyvumas. Per pastarąjį dešimtmetį daug ES valstybių narių pasiekė aukštą makroekonominio disbalanso lygį ir yra didžiulių skirtumų tarp valstybių narių, kaip dabar paaiškėja. Ir nors ekonomika atsigauna kai kuriuose valstybėse narėse, kai kuriuose kitose valstybėse narėse ekonomikos atsigavimas vis dar labai silpnas. Taigi, iš tikrųjų, vis dar turime elgtis atsargiai, nors yra ir kai kurių teigiamų tendencijų ir prognozija rodo, kad kitais metais pirmą kartą nuo krizės pradžios tikimasi ekonomikos augimo visose 28 ES valstybėse narėse. Tai, manau, yra tikrai teigiamas pokytis. Pirmą kartą prognozuojamas augimas visose 28 valstybėse narėse. Ir tas augimas e, tikimasi stiprės 2016-aisiais. Tačiau vis dėlto ši dabartinė aplinka mažo augimo, žemos infliacijos ir aukšto nedarbo lygio yra svarbiausi spręstiniai uždaviniai kurias turime spręsti ir pasitelkę mūsų makroekonominės valdysenos priemonės. Taigi investicijų planas yra viena iš tokių priemonių, vienas iš tokių elementų. Kaip sakiau, jis turi būti lydimas struktūrinių reformų ir fiskalinės atsakomybės. Tuo pat metu mes turime nagrinėti, nagrinėti ir ekonomikos paklausos ir pasiūlos aspektus Taigi, tokios yra Europos komisijos siūlomos darbo gairės. Reikia struktūrinių reformų ES lygmenių. Mes manome, kad reikia skatinti ES vidaus rinką, tobulinti jos reguliavimą, kuris skatintų konkurencingumą, o ne jį pažabotų. Taip pat siekiame skatinti skaitmeninę rinką, kuri taip pat teikia naujų augimo galimybių. Taip pat turime reformuoti ES energetikos rinką ir sukurti energetikos sąjungą. Bet vykdant struktūrinės reformas didžiausia atsakomybė tenka valstybėms narėms. Vis dar daug reikia padaryti pertvarkant darbo rinką, tobulinant prekių ir paslaugų rinką ir modernizuojant viešąją administravimą. Bet viso to negalėsime sudaryti palankios verslo aplinkos, kurti darbo vietų ir kurti aukštos kokybės darbo vietų. Marian daugiau apie tai kalbės ir kalbės apie užimtumo situaciją. Antras elementas - fiskalinė atsakomybė. Ankstesniais metais buvo daug dirbama užtikrinant finansinį stabilumą. Šiemet ir kitais metais mes tikimės neutralios fiskalinės pozicijos. Tai reiškia, kad valstybėse narėse fiskalinės pozicijos liks neutralios. Tai reiškia, nebus papildomo fiskalinio stimulo, bet nebus ir papildomų fiskalinių ribojimo priemonių. Taigi tikimės neutralios fiskalinės pozicijos ir kartu su bendra fiskalinė politika tai turėtų taip pat skatinti ekonomikos augimą. Taip pat manome, kad svarbu sutelkti dėmesį į nacionalinių biudžetų sandarą. Komisija skatina valstybės narės teikti pirmenybę augimui, skatinti investicijas ir perkelti mokesčių naštą nuo darbo. Na ir kalbant apie makroekonominę valdyseną, mes dabar dirbame su šešių ir dviejų teisės aktų paketais ekonomikos valdysenos peržiūros kontekste ir matome, kad valstybės narė suvokia, kad tai yra bendras darbas, kaip ir turi būti ekonomikos ir pinigų sąjungoje. Na ir mes taip pat pateikėme savo šešių ir dviejų teisės aktų paketų peržiūrą ir Pierre daugiau apie tai kalbės vėliau. Toliau biudžeto planų projektai. Biudžeto rengiantus planus identifikuoti kai kurie trūkumai susiję su stabilumo ir augimo paktu ir tam tikrais netitikimais ir kai kurie biudžeto projektai gražinti atgal. Kai kurios valstybės narės rizikuoja netitikti stabilumo ir augimo pakto nuostatų. Pieras apie tai kalbės daugiau. Ir matome, kad yra didelė viešosios skolos našta trukdo ekonomikos atsigavimą daugelėje valstybių narių. Taigi manome, kad mes turime toliau dirbti, stiprinant fiskalinę atsakomybę ir viešųjų, viešosios skolos tvarumą. Europos komisijos bendras požiūris į valstybių narių biudžetą. Kaip žinote, Europos komisija nusprendė daugiau laiko skirti valstybėms narėms, kurioms grėsia mm, pavojus netitikti stabilumo ir augimo pakto nuostatoms. Ir mm, Prancūzijai, Italijai ir Belgijai yra adresuoti atitinkami E, laiškai, bet tikimasi, kad šios valstybės narės atitiks stabilumo raugimo pakto nuostatas ir pavasarį komisija atliks šių įsipareigojimų vykdymo vertinimą e, ir pagal tai priims sprendimus. Taigi norėčiau dar kartą pabrėžti, kad Europos komisijos pagrindinis prioritetas šiame Europos semestro cikle yra skatinti ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą. Tuo pat metu išlaikant finansinį stabilumą. Ir mes taip pat siekiame glaudaus bendradarbiavimo su Europos parlamentu. Ir pasikliaujame jumis, kad jūs sieksite konkrečių rezultatų ir ES ir nacionalinių lygmenimis. Tikimės ir toliau keistis nuomonėmis apie tai, kaip pasiekti ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo Europoje. Ačiū. Ačiū vicepirmininkui Dombrovski. Dabar žodis komisarai Taisen, prašau. Dankjewel, voorzitter. Ačiū, ponė pirmininkė. Kadangi turime susinkime vertimo komandą, kalbėsiu savo gimtają kalbą. Pone pirmininkė, gerbiami kolegos, ponius ir pono Europos parlamento nariai, po vicepirmininko e, Valdžio Dombrovskio pasisakymą, aš dabar kalbėsiu apie socialinius ir užimtumo Europos semestro aspektus. pasiekti. Mūsų ekonominių ir socialinių tikslų yra vienodai būtina. Būtinas geras subalansuotas biudžetas, subalansuota investicijų politika, struktūrinės reformos. Aš labiausiai susitelksiu prie šio trečiojo aspekto. Jūs jau esate girdėję kitų dokumentų apžvalgą, tad aš kalbėsiu apie užimtumą Žimtumo ataskaitoms buvo pateikta ir ten aiškiai matyti, jog mes turime būtinai atlikti e, reformas. Buvo pasiekta tam tikros pažangos užimtumo srityje, tačiau problemos dar tebėra labai didelės. Jeigu pažvelgtume į skaičius, pamatytume, kad e, nedarbo skaičiai yra dar labai dideli. Net jeigu situacija pagerėjo, e, Per metus nuo 10,8 procentų nedarbas sumažėjo iki 10,1 procento. Tai dar tebėra labai daug žmonių, kaip jau sakiau, 10,1 procentas visų ES piliečių, kurie neturi darbų. Žvelgdami skaičius galime pamatyti, kad jaunimo nedarbas dar ir tebėra labai didelis. Čia irgi pagerimo sulaukta. Be abejo, tai yra e, pagerėjimas 21 procentas nedarbo jaunimo tarpe yra neprimtinas skaičius. Ilgalaikis nedarbas tebėra taip pat labai, neda, labai didelis. Pusė ilgalaikių, pusė, apie 12 milijonų žmonių yra ilgalaikiai bedarbiai. E, skirtumas tarp pajamų, skurdas išaugo daugelįje valstybių narių. Ir jeigu tai palyginame su krizės pradžia, tai matome, kad mūsų tikslas S2020 tikslas mm, gali nebūti pasiektas. Regisi, kad vietoj to, kad e, nedarbi būtų mažiau, gali nutikti taip, kad jų atsiras daugiau. Atsiranda, atsiranda e, daugiau skurde gyvenančių žmonių, jų skaičius išaugo 6 milijonais. Pastangas dedame, matome, kad e, kai kurių reformų vaisiai jau raškomi dabar, tačiau negalim sustoti prie to, kas pasiekta, negalim sėdėti rankas sudėję ir laukti, kad viskas įvyktų savaime. Būtina užtikrinti socialinę apsaugą ES piliečiams, mm, jūs jiems atstovaujate, ta socialinė apsauga turi būti užtikrinta ir ateityje, tad būtina dirbti prie šių klausimų. Kodėl ši naujoji komisija susitelkė prie tų penkių svarbiausių tikslų? Pirmiausia, mes norime kurti darbo vietas ir uh, skatinti verslumą tam, kad e, tos darbo vietos būtų išlaikytos, o tam mums reikia naujų projektų. Reikia kovoti su darbo rinkos segmentacija, su nelegaliu e, įdarbinimu, e, mokesčiai už darbo jėgą turi būti perkelti kitur ir tai neturi kenkti užimtumui. Taip pat būtinos investicijos būtina investuoti į profesinius gebėjimus ir mokymą tam, kad jaunimas ypatingai ilgai nedirbantis įgytų naujų galimybių darbo rinkoje, būtina taip pat stiprinti socialinės apsaugos mechanizmus ir turime išdrysti juos modernizuoti, kad mūsų vaikai ir anūkai ateityje galėtų jais naudotis. Norėčiau pridėti dar vieną dalyką. Mūsų reformos bus susijusios ne tik su socialinė apsauga ir darbo rinka. Jei norime daugiau darbo vietų, jei norime geresnės visuomenės sanglaudos, turime susitelkti prie investicijų kokybės, prie e, mokslinių tyrimų, e, prie viešųjų paslaugų. Būtent dėl to mūsų investicijų planas, e, apie kurį jau girdėjote, yra tas, kurio tikslas yra pašalinti kliūtis investicijoms. Visą tai turi būti remiama. Ir norėtume jūs paskatinti ES lygmenių ir valstybėse narėse, kad skatintumėte socialinį dialogą. Nes kiekvienas visuomenės narys turi suprasti tas reformas ir jas suprasdamas paremti valdys ir aš pati skatiname visus Europos socialinius partnerius e, ir tą darbę prieš keletą savaičių tęsti šį dialogą, tęsime tos kontaktus ir toliau, e, bendrausime su jais ir aiškinsimės, kaip būtų galima artimiausiais mėnesiais pradėti konkrečias iniciatyvas šią temą. Ponios ir ponai parlamentarai, turime aiškiai pasakyti, kad ilgalaikis nedarbas, jaunimo nedarbas yra pačios didžiausios problemos ekonominėje srityje. Aukštas nedarbo lygis, aukštas skurdo lygis e, kelia makroekologinį disbalansą mūsų visuomenėje, kuris jai nėra geras. Tad dabar pradėsime keisti rodiklius, skaičiuodami kitų metų disbalansą. Mano kolega ponas Muskovičius jums šiek tiek plačiau apie tai papasakos netrukus. Tačiau, kai makroekonominio disbalanso procedūros bandysime daugiau e, svarbos suteikti socialiniams rodikliams kad jie būtų vertinami tada, kai atliekama detali padėties analizė atskirose valstybėse narėse. Mes norime turėti supratimą apie tai, kokia yra socialinė padėtis valstybėse narėse. Visą tai tam, kad galėtume geriau reaguoti į egzistuojančius socialinius iššūkius Europoje. Džiaugiuosi galėdama pasakyti, kad šiuo požiūriu šiuo, šiuo ciklo laikotarpiu jau esame pasiekę pažangos ir ketiname jo siekti ir toliau. E, prašau jūsų paramos, gerbiami kolegos, mėly bičiuliai, e, jums remiant žengsime toliau. Ačiū. Now, Dėkoju Marielai Taisin. Dabar žodis ponui Pierui Moskovičiui, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė, ponės ir ponai parlamento nariai. Aš kiek vėliau pakalbėsiu apie mūsų biudžeto planus, o dabar keletą žodžių apie perspėjimo mechanizmą ir pranešimą šito klausimu. Tas pranešimas buvo paskelbtas praeitą penktadienį. Pirmininkas paminėjo tą paketą ir paminėjo metinę ekonomikos augimo apžvalgą. Tad e, tai yra pranešimas 15 metams. Aš pasakysiu keletą žodžių apie makroekonominio disbalanso procedūrą. Tos procedūros tikslas yra sureguliuoti makroekonominės pusiausvėros pažeidimus ES ar ES valstybėse narėse, kadangi tokie disbalansai gali kelti pavojų tinkamam ekonominės ir pinigų sąjungos funkcionavimui. Tuo būdu taip yra identifikuojamos valstybės narės, yra parengiama detali analizė apie jų padėtį. Jeigu yra tokių pažeidimų ir e, tik tai remiantis tokiamis detaliomis analizėmis yra identifikuojamos tos valstybės, kuriuose gali būti tokių pusiausvėros pažeidimų ar pernelik didelių pažeidimų. Šiais metais 16 e, valstybių buvo parinktos tokioms detalioms analizėms. 14 iš tų valstybių narių ši analizė buvo rengiama remiantis e, detaliomis e, praeitų metų analizėmis. Kalbant apie Kroatiją, Italiją, Sloveniją, tai e, tos valstybės jau buvo išnagrinėtos pagal detalios analizės e, procedūrą ir bus e, žiūrima, ar tas disbalansas e, mažėja, ar išlieka toks pat, ar didėja. Airija, Ispanija, Prancūzija, Vengrija. Tai yra valstybės, dėl kurių reikės priimti sprendimus ir įvertinti rizikos laipsnį dėl šito egzistuojančio dėl balanso. Na, o dėl kitų valstybių narių, turiu galvoje Belgija, Bulgarija, Vokietija, Niderlandai, Suomija, Švedija ir Junktinė karalystė, tai e, tos analizės leis mums nustatyti, kuriuose iš tų valstybių e, ekonominis disbalansas dar yra, o kur jau jisai yra pašalintas. Pirmą kartą tokios detalios analizės bus atliktos Portugalijoje ir Rumunijoje Portugalija jau baigė įgyvendinti ekonominio koregavimo programą 14 metų viduryje ir dabar e, vėl yra toje valstybių grupėje, e, kurioje yra taikomos įprastinės priežiūros priemonės. Taip pat keltą žodžių noriu pasakyti apie horizontalius aspektus. Tai yra susiję su išoriniu koregavimu tai yra tose valstybėse, kurios yra smarkiai įsiskolinusios, nepaisant to, kad jos jau yra sumažinusios savo įsiskolinimo lygį. Taip pat tai yra susiję su asimetriniu koregavimu tose valstybėse, kurios yra neto kreditorės ir kuriuose yra perviršis e, einamosios sąskaitos dėl e, žemo investicijų lygio ir dėl žemos paklausos. Tai taip pat yra susiję ir su konkurencingumo aspektais. Mes konstatuojame, jog skolų lygis valstybėse narėse privačiame sektoriuje yra labai nevienodas, yra daug skirtumų ir tie skirtumai yra e, dėl e, BVP augimo skirtumų ir infliacijos skirtumų. Tai taip pat yra pasakytina ir apie nekilnojamo turto sektorių. Toliau e, bankinių sistemų būklė. Čia galiu pasakyti, jog apskritai rizikos laipsnis yra sumažėjęs ir tai rodo turto kokybės apžvalga, kurią atliko Europos centrinis bankas. Taip pat e, konstatuojame, jog paskolų lygis yra pakankamai žemas, yra žema pasiūla, taip yra dėl didelio įsiskolinimo, taip pat žema ir paklausa, ir, nes žemas investicijų lygis. Marijana kalbėjo apie užimtumą ir socialinę dimensiją, todėl mes norime šiame kontekste įtvirtinti ir socialinius rodiklius. Mes atsižvelgėme į e, socialinių rodiklių visumą, norėdami identifikuoti galimai neoptimalų išteklių panaudojimą, socialiniai aspektai Europos semestro kontekste bus e, dar, lab, dar labiau įtvirtinti. Ekonominės ir pinigų sąjungos kontekste socialinė dimensija dabar yra prioritetas mūsų komisijai ir mes e, šį, šį aspektą numatome iš tikrųjų smarkiai pabrėžti. E, Tad ši ataskaita bus e, aptarta per ateinantį Kofino posėdį ir aš norėčiau išklausyti parlamento nuomonę apie perspėjimo mechanizmą pranešimą. 15 metams komisija parengs man anksčiau minėtas detalės analizės ir tada bus pateiktos e, rekomendacijos valstybėms ir bus atsižvelgiama į galimus makroekonominio disbalanso aspektus. Tad tiek būtų apie perspėjimo mechanizmą. Ačiū Pierui Moskovičiai. Ačiū ir kitiems komisarams. O dabar pradedame pirmąjį klausimų raundą. Pirmiausia, kalbės pranešėjai Ekon ir MCL komitetų. Kiekvienam po tris minutės suteiksim galimybę pasisakyti, o paskui aštuonios minutės e, komisarų atsakymams. Darius Rozatė kalbės pirmas, prašau. Thank you, Mr. Chairman. And I would like uh, to... Ačiū pirmininkė, ačiū trims komisijos nariams už jų pasisakymus. Uh, Manau, kad e, dabar yra labai svarbus Europos semestro procedūros momentas. Prasideda 2015 procedūra ir visas procesas nulems, kas kitais metais bus daroma siekiant skatinti ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą Europos Sąjungoje. Šiandien turiu svečiams du klausimus. Pirmasis Dėl trijų ramščių pusiausvyros naujojo ekonomikos plano, tai yra investicijos, finansinė atsako, fiskalinė atsakomybė ir struktūrinius reformos, šie trys ramščiai. Klausimas būtų apie šių trijų priemonių proporcijas ir kokia būtų tinkama pusiausvyrą tarp šių trijų ramščių ir kiek pažangos yra padaryta šiuose trijose srityse, kur mažiausiai pažangos ir ar yra tarpusavio ryšys tarp makroekonominės situacijos e, atskirose valstybėse narėse ir pažangos visose šiuose trijose srityse. Būtent ar yra ryšys tarp lietų struktūrinių reformų, Valstybėse narėse, kur yra didelė disbalanso rizika ir fiskalinės atsakomybės. Tai yra pirmas klausimas. Antras klausimas dėl socialinių rodiklių. Tai yra papildomi į vertinimo lentelį rašyti rodikliai. Norėčiau paklausti, kokia šių rodiklių taikymo procedūra atliekant perspėjimo mechanizmo ataskaitos vertinimą ir peržiūrą, lyginant su makroekonominiais rodikliais, kurie yra aiškiai apibriežti, kurių nustatytos yra konkrečios ribos, kurias viršys prasidedamos procedūros. Taigi, socialiniai rodikliai, kiek jie yra sprendimų prieimimo mechanizmo dalis ir kiek jie apskritai padeda geriau suprasti makroekonominę situaciją. Ačiū. Toliau. Sergio Gutieras Prieto. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ačiū visiems trims komisarams atėjusiems kartu į mūsų komitetų posėdį kalbam apie Europos semestrą, jų aptarimus rytis savaime aišku susijusios tarpusavyje. Be abejo, daug ką galima nuveikti ir būtina keisti ES ekonominę politiką, būtina kovoti su nedarbo. Tai, manoma, bus tik tada, jeigu dirbsite kartu. Europos semestro tas naujas pristatymas man patinka matome, kad keičiasi ES makroekonominė politika, tačiau ar tie pasikeitimai yra pakankamai plataus užmojo, ar tai padės mums ištrūkti iš recesijos gniauštų ir sukurti darbo vietų, galbūt kitokių darbo vietų. Mums šioje srityje kyla klausimų. Yra tokių dalykų, kurie nebuvo šiandien paminėti. Šiandien, pavyzdžiui, didžiausias pavojus yra ekonominės pusiausvyros trūkumas ir ilgalaikė bedarbystė ypatingai skatina šį disbalansą. Ir labai svarbus dalykas yra tas, kad darbo užmokesčio turimo nepakanka tam, kad žmonės galėtų ištrūkti iš skurdo. Tarp valstybių narių yra pernelyg daug neligybės. Piliečiai patiria didžiulę neligybę, tai kelia makroekonominių pavojų. Biudžeto atsakomybė, ko gero, yra geriau negu griežtos taupimo priemonės, tačiau ar pasitelkiamos visos augimo ir stabilumo pakto priemonės e, tiems tikslams siekti. Manau, kad būtina atsižvelgti štai ką praeitą kadenciją nebuvo darbų koordinavimo E, buvo tik tai konstatuojama, kokio dydžio yra deficitas vienur ar kitur ir tuo buvo ir apsiribojama. Aš jau antrą kartą dalyvauju šių klausimų svarstymę, tad kreipiuosi į komisarus ir norėčiau pasakyti štai, ką žadamas vieno procento augimas pagaliau. Tačiau yra buvę ir klaidų padarytų prognozuojant šį, šią pažangą. Svarbiausia yra e, reformos vidaus rinkoje, kad būtų daugiau bendradarbiaujama energetikos srityje, inovacijų srityje, būtina susitelkti prie darbo rinkos reformų, e, labiau vertinti darbą, Ar esate pasirengę siekti pažangos šioje srityje, nes matau šioje srityje, kad teigiamai vertinama tai, kad pasikeis darbo sąnaudos. Tačiau ar atsižvelgiama į tai, kad 15 procentų buvo įvertinta iš naujo e, darbo užmokesčio principai. Tas skirtumas siekia 15 procentų yra didžiuliai skaičiai. Ar bus kalbama apie minimalų darbo užmokestį, apie draudimo fondą e, nedarbui. Ar esate pasirengę diskutuoti šiais visais klausimais? Ačiū, pirmininkas. Dėkoju. Pirmiausia, suteiksiu galimybę atsakyti ponui Dombrovskijui. Prašau. Uh, uh, Ačiū už klausimus. Pradėsiu nuo ponio Rozatė klausimų dėl trijų ramščių. Visi trys ramščiai yra svarbus. Ir mes e, netaikėme kažkokių proporcijų visiems šiems ramščiams, nes manome, kad jie visi yra tos pačios visumos dalis. kai dėl to, kiek dėmesio mes skiriame visiems šiems ramšiams, mes jau yra pateikėme investicijų planą, tai yra 315 milijardų eurų suma. Pirminė, mes taip pat turime skatinti verslo aplinką Europoje. kad būtų skatinamos privačios investicijos, taigi ne vien būtų taikomos šio plano priemonės, ne vien viešosios lėšos turi būti panaudotos e, absorbuojant riziką, bet reikia sudaryti tokias sąlygas, kurios skatintų privatų sektorių investuoti. Toliau struktūrinės reformos. Šis darbas yra labai svarbus ir turi būti tęsiamas, jeigu norime sustiprinti ES konkurencingumą ir valstybių narių konkurencingumą. Ir užtikrinti tvarų ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą. Tai yra labai svarbus elementas, svarbus, svarbi proceso dalis. Toliau fiskalinė atsakomybė. Kaip aš ir sakiau, mes tikimės neutralios fiskalinės pozicijos šiems metams ir kitiems metams. Tačiau svarbu, kad mes toliau užtikrintume fiskalinę atsakomybę, kad nekiltų dar viena pasitikėjimo krizė, kokia buvo kilusi prieš penkerius metus ar panašiai, ir kuri turėjo labai rimtas pasiekmes. Tai čia prasme tikrai negalima um, nepakankamai dėmesio skirti struktūrinėms reformoms ir fiskaliniai atsakomybei siekiant ekonomikos atsigavimo. Toliau socialiniai rodikliai, kaip jau buvo pasakyta, šio darbu siekiama sustiprinti ES socialinį dimenciją ir bendros užimtumo analizės rezultatais pasinaudojant socialiniai rodikliai jau yra taikomi makroekonominio disbalanso procedūroje. Ir ponė Taisen apie tai galbūt vėliau pasisakys. Toliau, panu Pietė, klausimai jų buvo ne vienas. Pirmiausia, ar planai yra pakankamai ambicingi? Manau, tai, kas dabar yra teigiama metinėje augimo ataskaitoje. Tai yra pirmieji žingsniai, reikalingi ir tolesni žingsniai ir, kaip aš sakiau pasisakymo pradžioje, svarbu skirti dėmesio ir paklausos, ir pasiūlos elementams ir užtikrinti, kad visi elementai vienas kitą papildo ir padeda siekti bendro tikslo. Toliau jūs užduotas klausimas apie lankstumą. Europos komisija skiria tam daug dėmesio ir kitų metų pradžioje su komisijos nariu Moskovičiu mes ketiname pristatyti komunikatą dėl lankstumo panaudojimo taikant stabilumo ir augimo paktą, ką nurodė ir pirmininkas Junkeris, kai dėl minimalių atlyginimų nustatymo. Komisija skatina valstybės narės būtent tai daryti atsižvelgiant į produktivumo lygį, tačiau kol kas mes neketiname nustatyti ES lygmens minimalų atlyginimą. Valstybės narės turi priimti sprendimus atsižvelgdamos į savo ekonominę situaciją. Ačiū, Marijan. Dėkoju. Aš norėčiau šiek tiek plačiau pakalbėti apie socialinę ir užimtumo politiką. Galiu tik patvirtinti tai, kas jau šiandien buvo čia pasakyta. Ir e, parlamentaro klausime, jeigu slypėjo dalis atsakymų, jeigu norime pagerinti užimtumo padėtį, būtina, kad paklausa ir pasiūla tarpusavį dėrėtų. Tad reikia dėti pastangas tam, kad būtų daugiau investicijų, kad tas investicijų variklis vėl būtų paleistas, kad ekonomikos augimas grįžtų. Tam reikia sumažinti darbo apmokestinimą ir taip pat skirti dėmesio mokymui, kvalifikacijos kėlimui. Tai yra svarbiausi dalykai, nes kartais būtent tai ir yra didžiausi sunkumai ieškant darbo. Būtina gerinti socialinę apsaugą. Ji turi viena vertus būti apsauga, kita vertus būtini mechanizmai, kad žmonės nori grįžtų darbo rinką. Kaip sakė valdės dėl minimalaus darbo užmokesčio, galim pasakyti tai, kad mintis gal ir nebloga, tai turėtų galbūt pagerinti pajamų skirstimą, tačiau Europos komisija nėra kompetentinga šiuo požiūriu teikti siūlymus. Europos komisijoje mes skatinsime valstybės narės numatyti minimalų darbo užmokestį, tačiau negalim to primesti. Galime padėti valstybėms techninių požiūrių numatyti tam tikrus tam tikro lygio bazinį darbo užmokestį, kaip jį apskaičiuot, paaiškinti, tačiau valstybė turi savo našumo rodiklius įvertinusi, nuspręsti, kokio dydžio tai turėtų būti darbo užmokestis. O kompetencijos šioje srityje, kaip jau sakiau, komisija neturi jokios. Kai dėl rodiklių, jie turi būti geriau vertinami, vertinant makroekonominį disbalansą. Iš dalies tai jau buvo daroma, jeigu pasižiūrėtumėte metinį, metinės augimokos rezultatus, jūs pamatytumėte, kaip buvo atsakyta į socialinės ryties klausimus. Turime taip pat pasirinkti tam tikrą skaičių tų rodiklių ir numatyti ribinės vertes. Darbas šią linkme prasidės jau netrukus, bus konsultuojamasi su taryba ir parlamentu šiais klausimais, nes mes šito dalyko tikrai nesimsime gyvendinti vieni, nieko neinformavę. E, kaip jau sakiau, nustatysime ribinius dydžius susijusių su visuomenės aktyvumu, su nedarbu, kai kas sakys, na taip, skurdas yra didžiulė problema, į tai reikia atsižvelgti ir taip toliau ir panašiai. E, darbo užmokesčių skirtumai ir taip pat yra didžiuliai, čia reikėtų geresnės pusiausvyros. Tačiau jeigu pasižiūrėtume į skurdo priežastis, pamatytume, kad tai yra daugiausia susijęs su tuo, kas vyksta darbo rinkoje. Ir tas, kas iškrenta iš darbo rinkos, rizikuoja patekti į skurdo zoną. Taigi reikėtų viską daryti, kad žmonės galėtų kuo greičiau rasti darbą. Jeigu jo neteko, tai bus geriausias būdas kovoti su skurdu. Ačiū. <clears throat> Euh, Labai trumpai papildant euh, tai, ką sakė valdys. Pusiausvėra tarp visų trijų e, ramščių mes e, negalim suteikti pirmenybę kuriam nors iš tų trijų ramščių. Pavyzdžiui, e, naujausiam investicijų ramščiui. Kodėl taip yra? Taip yra todėl, kad komisija turi atremti E, iššūkius susijusius su e, e, žemu ekonomikos augimu, aukštu nedarbo lygiu ir žemu ekonomikos augimu. Todėl turime suprasti, kokios yra priežastis to, kad neauga ekonomika. Ekonomika neauga todėl, kad yra mažai investicijų. Ir jeigu dabar pažiūrėtume koks yra investicijų lygis palyginus su 2008 metais, tai mes matom, kad 20 e, procentų skirtumas yra per metus, me, vertinant metams, palyginus 8 metais. Ir mes investuojam daug mažiau negu, pažiūrėjau, jungtinės valstijos, tad e, turime imtis priemonių biudžeto konsolidavimo srityje, turime mažinti e, skolas, gyventi struktūrinės reformas ir turime įgyventi investicijų planą ir tuo būdu tai reiškia, jog mes veikiame nuosekliai, taip kaip kad ir sakė Roberto Gualtieri įžanginėme žodyje. Ir tuomet atveriame duris naujam ciklui, prieš kurį laiką europiečiais dėjo pastangas stabilizuodami padėtį po e, finansinės krizės, e, buvo imtas įvairių koregavimo priemonių, buvo stiprinama bankinė sąjunga, taip pat stabilumo mechanizmas įgyvendamas, dabar jau yra kitas etapas, stabilumas jau užtikrintas, tačiau reikia užtikrinti dinamiką. Tai dabar svarbiausia. Ir trečias dalykas, mes e, ketiname e, panaudoti visus mechanizmus, kuri, kurios galime e, naudoti ir, aišku, tai darydami mes laikomės visų egzistuojančių taisyklių, ne bet kaip tai darome ir dar šalia viso to e, taikome atitinkamą lankstumą laipsnį. Tiek, kiek leidžia e, taisyklės. Investicijų plane, kurį pristatė pirmininkas e, Junkeris kartu su Katainenu, yra kalbama apie strateginių investicijų fondą ir valstybių narių įmokos į tą fondą nepateks e, į de deficito, bus išskaičiuojamas iš deficito. Ačiū, kolegė Ulsor perims e, pirmininkavimą. Ir norėčiau pasakyti, kad vykstant spontaniškų pasisakymų procedūrai turi, turime visi paisyti laiko. Uh, apribojimų ir komisijos nariams bus skirtas taip pat ribotas laikas. Perskaitysiu, kas paprašė žodžio. E, Funtulis, e, e, Mono, Sogor, Morin Chartier, Sander. Arisa, chair is yours. Uh, okay, we'll start the second round. Pradėkime antrą raundą pusantros minutės kiekvienam šešėliniam pranešėjui ir dešimt minučių iš viso komisijos nariams atsakyti į klausimus. Pradėkime nuo Alfred Sant, socialdemokrato frakcija, ekonomikos reikalų komitetas. Ačiū 70 procentų MVI ES veikia tik nacionalinėse rinkose ir investicinės priemonės ES nepagerina jų veiklos aplinkos ko reikia šioms įmonėms, tai plėsti nacionalinės rinkas trumpuoju laikotarpiu. Fiskalinės konsolidavimas sumažino galimybės nacionalinėms vyriausybėms imtis priemonių, kurios suteiktų tokias skatinimo priemonės, kurios padėtų MVI aukti. Tokia yra padėtis ir tai, kas yra skelbiama ES lygmenių, yra tik um, teiginiai, kurie negyventinami nacionaliniu lygmeniu. Sofija Robeiro, EPP. Dėkoju. E, būtina rasti pusiausvyrą tarp ekonominių ir socialinių imperatyvų. Jie yra tarpusavėje susiję, jie nėra vienas kitam prieštaraujantis. Būtina mažinti skirtumus tarp valstybių narių ir ypač regionų. Būtent dėl to EPP džiaugiasi pateiktų projektų E, kuris yra paremtas trimis ramšiais, mūsų požiūrė tai yra svarbiausia – augimo skatinamas, protingos investicijos, privataus kapitalo mobilizavimas ir e, adekvačios išlaidos, kurios nedidina skolų. Struktūrinės reformos taip pat labai svarbu energetikos tinklai, transporto tinklai, švietimas, mokslo tyrimai ir inovacijos, atsinaujinantis energijos ištekliai, energijos efektyvumas yra visos tos temos, kurios mums rūpi galiausiai biudžeto atsakomybės stiprinimas ir socialinės rinkos ekonomikos plėtojimas, laisvos reikingos plėtojimas ir socialinės lygybės skatinimas vėlgi yra svarbus tikslai. Nedarbo sumažinimas ir artimiausius trejus metus yra plataus užmojo tikslas, bet 24,6 milijonai žmonių dar kol kas neturi darbo, tad nedarbas tebėr pernelyg didelis. Būtina pasitelkti Europos programas, didinti investicijas, uh, į e, mokslo tyrimus, inovacijas, kad būtų kūrimos tokios darbo vietos, kurios atitinka rinkos poreikius. Ar pakaks milijardo eurų paska, pakeisti situaciją mūsų minėtose srityse? Kalbėjome apie projektus, kurie egzistuoja. 16 milijardų atitinka komisijos investicijas. Ar tai apima ir horizonto 2020 programas, ar ne, ar bus skirtus papildomos lėšos. Kita vertus, Europos komisija sakė, kad darbo grupė, kurią sudarė Europos komisija, pirmininkas sustabdo kalbėtojus ir šitą pasisakymo laiką. Žodis kitam kalbėtojui. Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren Kommissare. Ačiū, ponė pirmininkė, ponios ir pono Europos komisijos nariai. Norėjau paklausti pono Dombrovskio dėl tų 315 milijardų investicijų paketo. Esate numatę 1,15 tokio santykio svarsto, sverto efektą. Tai reiškia, kad E, investuotojai, privatus turės investuoti, ar ne? Tačiau privatus investuotojai savo lėšas skirs tik tada, jeigu galės gauti pelną. Pelno, kuris galės refinansuoti jų, padengti jų investicijas. Tai reiškia, kad sakyti, jog tie projektai bus susijęs su krizę patrinčiomis šalimis, reiškia, kad pirmiausia piliečių tų šalių bus prašoma finansuoti tos projektus. Jie turės mokėti tam, kad galėtų naudotis paslaugomis ar infrastruktūra. Jie turės mokėti papildomai. Ir tai, ką Europos komisija giria kaip atsit dovana piliečiams, tai reiškia, kad tai bus mokestis pirmiausia, kuris būtiems piliečiams taikomas, kad būtų galima tos projektus finansuoti. Europos komisija be to sako, kad bus pasitelktos paskatos, kurios padės pasiekti naujų investicijų, bet juk tai negarantuotas dalykas. Yra tam tikrų paskatų, tačiau gali atsitikti taip, kad pasikeis investicijos į vienus projektus, kurių rentabilumas baigės ir kurie rizikingesni, e, tie projektai pinigus praras, o lėšos bus skirtos saugesniems projektams, kurie labiau patiks Europos komisijai. Na, nežinau, ar sulauksite tų 300 papildomų milijardų. Thank you, Madam Chair. Pane Harkin, ačiū pirmininkė. Pirmas klausimės mano su dirbančių žmonių skurdo. Ataskaitoje sakoma, kad 8,7 e, milijonais padaugėjo tokių žmonių nuo krizės pradžios ir valstybėse narėse, kuriuose padėtis toliau prastėja. Mes girdėjom iš komisijos narių, kad e, turi būti įtraukti socialiniai rodikliai ir perspėjimo mechanizmas e, taip pat reikalauja tos rodiklius įtraukti. Taigi mano pirmasis klausimas būtų, ar galėtumėte konkrečiau pasakyti, kokie yra tie socialiniai rodikliai ir antra, kaip jie gali būti naudojami ir kaip visas procesas galėtų būti panaudojamas sprendžiant dirbančių žmonių skurdo problemą ir kaip būtų galima diferencijuoti šį procesą sprendžiant skirtingų valstybių narių padėties skirtumų problemą. Antras klausimas taip pat apie mm, skirtumus. Perspėjimo mechanizmo ataskaitoje sakoma, kad kai kuriuose valstybėse narėse perteklius nepakankamai sumažėjo po mm, balanso pakeitimo pastangų valstybėse narėse. Bet taip pat sakoma, kad einamosios sąskaitos perviršis kelia ne tas pačias problemas kaip netvarus deficitas, net, netvarus disbalansas. Taigi noriu paklausti, kaip yra dabar sprendžiama einamosios sąskaitos perviršio problema. Ačiū. Ačiū, pane Taisin, galbūt atsakys detaliai į per tris minutės į šios klausimus. Ačiū. Dėkuoju. Kalbant apie mažas ir vidutinės įmonės, tai aš labai džiaugiuosi, kad parlamentas domisi šiomis įmonėmis, nes, kaip žinome, būtent šios įmonės yra ekonomikos augimo variklis. Ir, kad, ir taip pat žinome, jog anksčiau 85 procentai naujų darbo vietų buvo sukuriam būtent šiuose įmonėse. O dabar esamomis sąlygomis šioms įmonėms tapo daug sunkiau gyventi, todėl turime atsižvelgti į jas. Turime padėti šioms įmonėms, kad jos kurtų daugiau darbo vietų ir turime užtikrinti joms geresnę prieigą prie paskolų prie likvidumo, todėl kad bankai šioms įmonėms skolina sunkiau ir joms sunkiau skolintis pinigų kapitalo rinkose. Tad e, mes e, turime programą Think First, kuri mums atrodo labai svarbi ir kurią reikia tinkamai gyventinti. Antras dalykas - skurdas bei socialinė atskirtis ir apskritai socialiniai rodikliai kalba trumpai, kaip bus e, įtvirtinami šitie rodikliai. Mes e, manome, jog būtina atsižvelgti į šiuos e, rodiklius ne tik tai tam, kad žinotume, kokia yra valstybių padėtis, bet ir todėl, kad mes suvokiame, jog jeigu kai kuriuose socialiniuose sektoriuose uh, yra rimtų problemų, pavyzdžiui, nedarbo lygis labai aukštas, tai mes tai turime traktuoti kaip ekonominės pusiausvėros pažeidimą. Ir ekonominio ciklo kontekste tuomet reikia imtis tam tikrų priemonių, rengiant atitinkamus rodiklius, ribas, lenkščius ir tinkamai juos panaudoti. Tad e, turime turėti ir bendrą vaizdą, bet e, galvodami apie rekomendacijas e, valstybėms, mes turime panaudoti visus tos duomenys, kad galėtume tai daryti tikslingai. Ir būtent per ateinančias savaitės mes renksime tikslesnę metodologiją ir konsultuosime su parlamentu šito klausimu. Ačiū, pasirodo, nemažai galima spėti pasakyti per 2 minutės 45 sekundės. Žodis pan Maskovičiai. Dėl Einamosios sąskaitos e, perviršio 2013-2014 metų laikotarpio. Aišku, valstybėse narėse kreditorėse perviršis nepakankamai sumažėjo po perbalansavimo veiksmų. Ką tai rodo? Tai rodo, kad e, yra ekonomikos e, trūkumų per maža, per mažos vidaus investicijos ir per maža vidaus paklausa ir tai neigiamai atsilieka, atsiliepia partneriams. Taigi komisija nori spręsti būtent šias problemas, skatindama veiksmingas investicijas, skatindama vidaus paklausą ir augimo potencialą. Tai yra pagrindinis prioritetas, ypač šalise kreditorėse. Tai yra ta žinia, kurią mes pertikėme kartu su valdžiu e, Dombrovskiu, kalbėdami apie biudžeto projektus. Ponas Dombrovski, ačiū pirmininkė. Kalbėsiu daugiausia apie klausimus susijusius su investicijų paketu. Buvo keletas klausimų užduota apie tai. Pone Ribeiro, klausė, ar tie 300 milijardų eurų yra pakankama suma. Galiu pabandyti paaiškinti, kaip buvo apskaičiuotas šis dydis investicijų plane pačiame yra nurodyta, kad galvojant apie tvarų, tvarių investicijų tendenciją matėme, kad investicijos buvo 21-22 procentai BVP ES. Vėliau šis lygis išaugo. Prieš krizę ekonominio klėstėjimo metais galbūt rodikliai atspindėjo nekilnojimo turto rinkos tendencijas Ir nuo tada šis rodiklis gerokai sumažėjo žemiau nei 21-20 procentai BVP buvę iki krizės. Ir tas trūkumas yra 230-370 milijardų eurų. Ir tie 315 milijardų eurų skaičius nurodytas yra maždaug vidurys tos reikiamos sumos. Toliau kitas klausimas, ar investicijų paketas nėra kažkokie slėp, paslėpti mokesčiai, kurios turės sumokėti piliečiai. Jūs kalbėjote apie tą proporciją privačių investicijų Aišku, kad yra ribotas viešųjų lėšų dydis skiriamas ir siekiama privačių investicijų. Pirmiausia, tokia yra pagrindinė paketo, pagrindinė pasiūlymo mintis. Ir mes, kalbant apie privačias investicijas, numatome rizikos absorbavimo galimybę. Antroji jūsų klausimo dalis, manau, pagrindinė kritinė pastaba išsakoma ES ir valstybių narių adresų yra ta, kad dabar yra rekordiškai žemos palūkanų normos, bent jau daugelie valstybių narių ir vis dėlto nesinaudojame galimybę investuoti. Taigi, aišku, kad investicijos kainuos, ar tas e, sąnaudas padengs valstybių biudžetai ar tik privačios lėšos, galiausiai kažkas mokės už investicijas. Tačiau klausimas, ar tų investicijų nauda yra e, pakankama, jeigu kalbame apie energetikos rinką, energetikos veiksmingumą, sprendžiame infrastruktūros trūkumų problemas. Taigi, ar e, iš tikrųjų nauda bus didesnė nei sąnaudos. Tai toks yra pagrindinis klausimas, kalbant apie investicijas. Svarbu, aišku, atsirinkti svarbiausius investicijų projektus, kurie būtų naudingiausi. Ir mm, svarbu kalbėti apie visą paketo valdyseną, kad nebūtų tai kažkoks politinis žaidimas, bet kad sprendimai būtų priimami rimtai, pagristai ir kad būtų daug skolinama vidutinėms ir mažoms įmonėms. Tačiau aišku, kad mes turime galvoti pirmiausia, kad nauda investicijų viršytų sąnaudas. Bet kam teks tos um, sąnaudos, kas jas padengs, ar ne piliečiai? Trumpai. Kaip sakiau, viskas priklauso nuo specifinių projektų, tačiau galiausiai sąnaudas kažkas turės padengti. Ar viešosios lėšos, ar verslas, kuris vėliau įskaičiuos tas sąnaudas į kainą. Bet galiausiai svarbiausia, kad nauda šių investicijų būtų didesnė nei sąnaudos. Tokia yra pagrindinė mintis, pagrindinis tikslas. Ačiū dabar trečiasis raundas, pusantros minutės šešėliniams pranešėjams ir dešimt minučių iš viso uh, visiems komisijos nariams atsakyti. Prašau neskaityti savo kalbų, užduokite klausimus. Michael Teurer, Alde, frakcija, prašom. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ponios ir ponai komisarai. Pirmiausia, ponė Dombrovski, turiu klausimą. Latvijoje jūs įgyvendinote labai puikią viešųjų finansų sanavimo problemą. Kitos šalis atsilieka. Prancūzija ir Italija turėtų taip pat, kaip Latvija, padaryti reformas, atsakyti už savo šalies ateitį. Ar yra teisinga, kad mažos šalis verčiamos laikytis taisyklių ir jų laikosi? Ir dabar susiduria kit, su kitomis šalimis, kurios dėja, dėja nėra tokios drausmingos. Kalbant apie konkurencingumą, vėlgi iškyla tas pusiausvėros klausimas eksporto perviršys kritikuojamas. Tačiau ar to reikia, jei norime atrasti vėl ekonomikos augimo kelią? Vokietijoje už kiekvieną e, eksportuotą automobilį 40 e, procentų pridėtinės vertės yra sukurta kaimininėse šalise. Kalbam apie tai, kad Vokietija eksportuoja daug, tai šaliai prideda pliusų, bet juk prie to yra prisidėjusios ir kitos šalis. Tad kaip padaryti, kad e, visa tai puikiai veiktų ES, net jeigu komisijoje esama labai didelių skirtumų? Pone Taisen, žodis jums. Okay, we'll continue with the questions uh, to be as... Teskime klausimus tada. Kolegė McIntyre iš ECR frakcijos, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Man malonu matyti e, ir girdėti tvirtus įsipareigojimus susijusius su ekonomikos augimu. Malonu, kad ketinama kurti tvarias darbo vietas. Man džiugu matyti tuos atnaujinančius įsipareigojimus susijusius su struktūrėmis reformomis. E, komisarė Taisen labai aiškiai pasakė, ką reikia daryti ir dėl ko turime kovoti. Reformos skatinančios inovacijas ir verslumą yra reikalingos. Reformos, kurių tikslas yra sustiprinti ES konkurencingumą. Man bus įdomu, man buvo įdomu peržiūrėti pasaulio banko ataskaitą verslumas iki 2020-ųjų, siekiant toliau neefektyvumas. Buvo paskelbta ši ataskaita birželį šių metų, buvo vertinama aplinka visame pasaulyje verslui. Ir džiugu matyti, kad mano šalis, Jungtinė karalystė, e, iš ES valstybių yra paminėta antroji pagal palankę verslo aplinką. Svarbu, kad valstybės narės mokytųsi vienos iš kitos, nes Europos Sąjunga gali pademonstruoti, kaip kurti verslo aplinką. Svarbu, kad įsitrauktume į veiksmus tarptautinėje arenoje. Svarbu, kad grįžtų darbo vietos į Europos Sąjungą, kad jos būtų kūrimos čia, pas mus. Mano klausimas būtų toks, ar galėtumėte duoti pavyzdžių, kur ir ką mes reformuosim ir kaip mes tai darysim. Dėkui. Ačiū, Miguel Liegas iš GUE frakcijos. Prašau. Eh, esta análise anual do, do. Metinė ekonomikos augimo apžvalga mūsų nuomonė nenumato nieko naujo. Liberalizuojama toliau ekonomika, e, socialinė rūpyba blogėja, tikimasi, kad rinkas išspręs visas mūsų problemas ir kaip kad galime uh, numatyti iš anksto, ko gero niekas nesikeis ir, ir toliau bus aukštas nedarbas, mažai užimtumo ir e, prastos ateities perspektyvos. Keletas komentarų. Kuo e, skiriasi ši iniciatyva nuo e, ankstesnio 2012 metų augimo pakto, kurį parengė komisija. Taip pat tas dauginimo efektas. Kuo skiriasi dabartinis nuo ankstesnio? Investicijos per pastarosius metus sumažėjo 20 procentų per metus ir investicijų lygis tikrai yra nepakankamas kitur pasaulyje yra investuojama daugiau. Ar, in, ar investuotojams atsipirks tas investicijos ir e, taip pat ar e, tos e, investicijos pateks į deficito apskaičiavimą, taip pat nacionalinių lygmenių. Pirmininkė nutraukė kalbėtoją. Kiotis, is... Kolega Sirikiotis, prašau klausti. Η επισκόπηση ανάπτυξη μιλά για περαιτέρω λιτότητα, Ačiū. Kalbam apie daugiau institucionalumo, biudžeto discipliną, apie taupimo priemonės tam, kad būtų galima vėl paleisti ekonomikos variklį. Bet tebe lieka jaunimo nedarbo problema. Tai yra Europos Sąjungos, visos Sąjungos problema. Europos Sąjungoje neliko pramonės, darbo užmokestis mažėja, darbuotojų teisės irgi pažeidinėjamos. Darbo teisė pažeidinėjimo, net darbuotojų pagrindinės teisės yra pažeidžiamos. Griežto taupimo politika ir darbo rinkos e, struktūros e, pertvarkymas, kurį primetė trejetas, trojka, namai pietų šalyse, buvo pragaištinga politika. Visą tai rodo, kad Europos komisija renkasi tuos pačius receptus kaip praeitį ir nesprendžia problemų iš esmės, neieško jų šaknų. Norėčiau paklausti, komisaro, kaip užtikrinti socialinį dialogą, kuris yra būtinas valstybėse narėse, kurios yra pasirašiusios taupimo memorandumus. Tuo pačiu trojka reikalauja, kad valstybė mažintų uh, darbo sąnaudas ir tas socialinis dialogas tiesiog praranda turėtą struktūrą. Tad klausiu ponios Taisen, savo klausimų metu parlamente jūs kalbėjote apie tai, jog būtina socialinius rodiklius integruoti, o šiandien kalbate vėl apie socialinius rodiklius, kai kurie iš jų buvo integruoti į Europos semestrą. Tačiau situacija pietų Europos valstybėse tai yra labai sunki. Tad norėčiau paklausti ponios Taisen, ar turi dėl socialinių rodiklių integracijos konkrečių siūlymų. Ačiū. Komisaras Moskovičiai, prašau. Turėsime pradėti nuo ponios Taisen, kaip įprasta, ar ne? Thank you. Thank you well, Ik zal, uh, denk dat er uh, naar mij toe een vraag gekomen is van madame, eh, mevrouw Mekken. Dėkuoju. Aš manau, kad pone McIntyre ir taip pat vėliausiai e, kalbėjęs kolega man pateikė klausimą, kaip bus e, naudojamos e, priemonės. Mes e, turime 2020 tikslus, yra penki patys svarbiausi tikslai šiame kontekste ir daug labai svarbių iniciatyvų. Mes e, taip pat atliksime e, vidurio laiko tarp vertinimą, bet tie penki tikslai turi būti būtinai įgyvendinami, taip pat turėsime užtikrinti mako, makroekonominę pusiausvyrą ir e, jeigu konstatuosime, kad kai kuriuose valstybėse bus rimtų problemų, tuomet atliksime detalę analizę. E, Ir e, jeigu reikės, pateiksime rekomendacijas e, valstybėms, taip kaip kad e, darėme Europą 2020 kontekste. Daugumas reformų, kurios turi būti įgyvendinamos, turi būti įgyvendinamos veikiant nacionaliniu lygmenių valstybės narės turi pateikti duomenis, tuomet tos duomenis bus įmanoma palyginti su kitų valstybių duomenimis, nustatyti, kur yra sunkumų ir žinant, kokie yra sunkumai, bus įmanoma žinoti, kaip jiems padėti. Taip pat investicijų paketo kontekste turim kalbėti apie reformas, turime suprasti, kokiais, kokios yra kliūtis, kurios trukdo e, investicijoms. Ir e, turime kalbėti ne tik apie 315 milijardų apie tą paketą, bet ir apie visas kitas investicijas. Šios komisijos darbo tvarkė yra visų pirma susijusi su uh, ekonomikos augimu, su uh, socialiniu teisingumu, būtinomis socialinėmis reformomis, su tomis reformomis, kurios skatina darbo vietų kūrimą. Na, o dėl socialinių rodiklių, graikų kolega patikė tą klausimą, aš manau, kad atsakiau jau į tą klausimą. Į socialinius rodiklius yra atsižvelgiama e, atliekant e, analizę ir e, šioje ataskaitoje socialiniams rodikliams teikiama daugiau svarbos negu anksčiau. Ir šie socialiniai rodikliai yra laikomi e, tikrais visapusiškais rodikliais ir jie iš tikrųjų mums labai svarbus, panas Dombrovskis. Yes, uh, Ačiū pirmininkė. Atsakysiu pana Trojer klausimus apie Prancūziją ir Italiją ir einamosios sąskaitos perviršio uh, problema, kaip ir sakiau anksčiau kalbėdamas, yra septynios valstybės narės, kurios šiame ekonominės valdysenos cikle gali netitikti stabilumo ir augimo pakto reikalavimu. Iš tų septynių šalių Trys yra labiausiai vertos dėmesio Prancūzija, Italija ir Belgija. Prancūzija, kalbant apie jos pažangą įgyventinant tarybos rekomendacijas mm, dėl mm, biudžeto procedūros, Italija ir Belgija įgyvendina rekomendacijas dėl viešosios skolos mažinimo. Kaip sakiau, komisija gavo laiškus iš visų šių trijų valstybių narių ir tose laiškose išdėstytas jų pasiryžimas įgyvendinti reikalingas reformas ir imtis fiskalinių priemonių sprendžiančios trūkumus. Taigi komisijos sprendimu šioms valstybėms narėms duota daugiau laiko iki pavasario. Ir tada bus atliktas šių valstybių narių pažangos vertinimas, remintis naujais duomenimis. Nes liko dar vienas mėno šiemet. Ir komisija grįž prie šio klausimo pavasarį. Ir svarstys visus galimus politinius variantus, analizuosim naujus duomenis turėsime makroekonominę analizę, išsami iš valstybių narių analizę. Antrasis klausimas. Einamosios sąskaitos um, perviršis. Jūs kalbėjote ir apie Europos Sąjungą. Aišku, Europos Sąjunga turi einamosios sąskaitos perviršį, tai yra tikrai uh, gera žinia. Jūs kalbėjote apie Vokietiją. Vokietija yra ta valstybė narė, kuri mm, daugiausia įneša į ES einamąją sąskaitą ir labiausiai atsakinga už jos perviršį. Kai dėl ekonominės valdysenos procedūrų yra makroekonominiai rodikliai ir jų ribinės vertės ir einamosios sąskaitos perviršio. Atveju tai yra 6 procentai BVP, 3 metų vidurkis ir jeigu valstybė narė viršyje šį dydį, peržengė šią ribą, mes galime gilintis labiau tuomet į situaciją ir Europos komisija tokiais atvejais e, atlieka pežiūra ir dabar atliekama Vokietijos e, analizė. Na ir tai gali reikšti du dalykus. Viena vertus ekonominį šalies konkurencingumą, antra vertus tai gali reiškia, reikšti mažą vidaus paklausą. Taigi komisija dabar atlieka išsame analizę ir ją vėliau pristatys. Ačiū. Ačiū, ponas Moskovičiai. Norėčiau nuraminti poną Tuir, nežinau, ar man teisingai buvo išversta, tačiau komisijoje nėra nuomonių skirtumų iš tikrųjų. Sprendimą mes priėmėm kartu su valdžiu Dombrovskiu, kaip kad ir buvo pasakyta, kartu priėmėm sprendimą ir visiškai sutardami dėl to nebuvo jokių dviejonių ar, ar panašių dalykų. Ir ir vienas ir kitas, mes galvojom, kad taisyklės turi būti e, taikomos, jų turi būti laikomasi, turi būti atsižvelgiama įvairių valstybių padėtį ir e, kad turi būti daromas toliau spaudimas, kad mes neturime e, sudaryti įspūdžio, kad atleidžiam, taip sakant, vadėlės. Todėl paktas yra įgyvendinamas, yra atsižvelgiama į struktūrinės pastangas, turi būti pabrėžiama, jog struktūrinių reformų įgyvendinimas yra būtinas Italijai, Belgijai, Prancūzijai e, teko e, e, atsiskaityti, jų premjerai pateikė mums informaciją apie tai, kokiu grafiku numato įgyventi reformas ir kaip, kokį tai turės poveikį ekonomikos augimui. Todėl iš tikrųjų šituo klausimu mes sutarėm absoliučiai, visiškai sutarėm ir uh, Komisija veikia labai nuosekliai. Toliau e, pana Nevegas klausė dėl skirtumų 12 metų, tarp to, kas buvo daroma 12 metais ir dabar. 12 metų planas nebuvo visiška sėkmė, nebuvo ir visiškas e, fiasko, kaip kad e, kai kas teigia. Jeigu paimčiau Europos investicijų banko pavyzdį, e, investicijų bankas e, po kapitalo padėjimo 6 procentais padidino e, paskolų teikimą. Tačiau kai kurie mechanizmai iš tikrųjų nepasiteisino taip, kaip buvo tikimasi. Project Bones, pavyzdžiui, e, eksperimentinė fazė praėjo ir reikėjo pereiti prie įgyvendinimo realios e, fazės ir įgyvendinimo greitis bei, bei, bei bei mastas investicijų, taip pat 315 mil, milijardų, e, rodo, jog yra telkiamos pastangos ir veikiama tikslingai, nes e, mes e, pirmenybę suteikiam tokioms investicijoms, kurios e, užtikrins geriau mūsų ateitį. Tai yra susiję ir su energetiniu perėjimu, ir su skaitmeninė e, rinką, darbo vietų kūrimu ir panašiai. Todėl e, manau, kad tiek masto požiūrių, tikslingumo požiūrių tos investicijos tikrai bus e, labai veiksmingos, kalbant apie ateitį. Dėkoju. Ketvirtas klausimų raundas. Devynios minutės komisarams atsakyti ir panašiai laiko klausimams. Pone Morašartie klausia pirmoji. Jie atstovauja PP frakcijai. Prašau. Pone Morašartį, ačiū, ponė pirmininkė. Mums daug buvo kalbėta apie stabilumą ir dinamiką. Turiu tris klausimus šį rytą atvykusiems komisarams. Pirmasis, ar įtraukėte į savo planus darbo vietų kūrimą? Nes žinoma, kad iki 2020-ųjų 15 procentų nekvalifikuotų darbo vietų išnyks ir reikės sukurti 15 procentų aukštos kvalifikacijos reikalaujančių darbo vietų. Ar pasižiūrėjote į šį klausimą geometrinės progresijos požiūrių ar tiesioginis geometrijos požiūrių? Antras klausimas dėl moterų, kurios dėl krizės neteko darbo. Kokiu priemoniu ketinate imtis tam, kad tos moteris, kurios netekusios darbo, galėtų grįžti į darbo rinką? kalbu apie visus darbuotojus ir ypač apie moteris, nes jų darbo sutartis nebuvo jie, joms ir jiems palankios. Na ir trečias klausimas - Europos socialinis fondas ir jaunimas. Ar esate numatę atlikti vertinimą, kokį efektą turi Europos socialinio fondo naudojimas, užtikrinant tvarias darbo vietas jaunimui? Dėkui. Kolega Ortasun, žalių frakcija. Ačiū. Gal jūs įspūdis, kad buvo pateiktas šis planas, nes išvelgiant į neigiamas ekonomikos perspektyvas, kuriuo apstu Europoje, Europos komisija siūlo tęsti reformas, mažinti e, deficitą, o tai kenkia ekonomikos vystimui. Ir investicijų paketas yra abejotinas, apie tai esame kalbėję. Turiu du klausimus dėl tų dalykų, kurie turės neigiamą poveikį. Tai yra deficito mažymas ir struktūrinės reformos. Kai kurios reformos įgyvendintos valstybėse narėse jau neigiamai paveikė e, paklausos ir pasiūlos santyki. EBPO labai, grei, labai aiškiai pasakė, kas ir kaip šiuo klausimu savo rugsėjo mėnesio ataskaitoje. Ar Europos komisija atliko vertinimą dėl neigiamo augimo vertinimo e, ir darbų užmokesčio mažinimo. Kitas klausimas būtų skirtas ponui Voskovičiai. Klausimo metu jūs kalbėjote, kad jūs nemanote, jog mes gyvename e, ekonomikos nuosmukio sąlygomis ir kad nereikalingos lankstumo priemonės. E, tad kaip komisija įsivaizduoja scenarių, kaip komisija įsivaizduoja, kas turi įtikti, kad mes, gyvent, kad, kad mes gyventume sunkiamis ekonominėmis sąlygomis. E, bus padarytas pareiškimas komisijos dėl lankstumo priemonių taikymo. Bus malonu išgirsti pono komisarą komentuojant apie tai. Ir dabar man, žinome, kad tos imtos priemonės bus labai sunkiai gyvenimos. Ką apie tai manote? Good morning. Um, I consider that uh, these... Labas rytas. Man atrodo, kad metinė augimo peržiūra, jos ataskaita akcentuoja pasiūlos elementą. Pasiūlai svarbios ne vien reformos, bet pirmiausia investicijos. Tai yra pažanga šioje ataskaitoje, šio požiūriu. Daug reikia kalbėti apie tai, kaip investicijos yra susijusios su reformomis ir kaip jos padeda skatinti ekonomikos augimą. Bet aš manau, yra ir trūkumų E, kalbant apie ataskaitoje taikomą požiūrį, kai kiek tai susiję su pasiūlos aspektais. Aš manau, kad komisija vis dar nepakankamai dėmesio skiria per žemai paklausai. Europos Sąjungoje per žema paklausa ir be to didėja skirtumai tarp valstybių narių ir pačių valstybių narių viduje. Ir tai mažina paklausą visoje ES. Ir mes turime spręsti pagrindinės šio reiškinio priežastis. O pagrindinės priežastys yra susijusios su atlyginimu politika, mokesčių politika ir su labai skirtingomis investavimo sąlygomis. Parengtas investicijų planas, tačiau šis planas turi būti uh, sukurtas taip, kad būtų sprendžiamos tos problemos, kurios yra susijusios su investavimu privačiame ir viešajame sektoriuje. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė Vana. Turiu klausimą, ponė Taisen. Jūs kalbėjote apie patikimumą socialinio dialogo. Mes žaliai manome, kad socialiniai partneriai ir nacionaliniai parlamentai turi būti įtraukti į Europos semestro procesą, bet taip pat jį turi būti įtraukta ir pilietinė visuomenė kaip ankstesnio laikotarpio metu, e, apie tai kalbėjo Europos komisija Strasbūrė, praėjusią savaitę mes priėmėme rezoliuciją šią linkmę. Aš manau, kad ES piliečiai neturi mūsų laikyti tais, kurie vykdo neoliberales reformas. Jie turi dalyvauti ES kūrime, nes tos neoliberalios reformos turi neigiamą poveikį piliečių gyvenimui buvo įnešta daugiau lankstumo į darbo rinką, sumažėjo darbo užmokestis į pensijos. Daugelį šalių trojka primetė būtent tokias priemonės. Tad kaip užtikrinsite, kad ta kryptis, kurią jūs pasirinkote, bus tinkama pilietiniai visuomeniai, kad tai bus konkrečiai gyveninta ir kaip ketinate užtikrinti, kad šios priemonės bus tinkamai gyvenintos. Dėkui. Atsako ponė Taisen. Um. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pabandysiu trumpai atsakyti, kaip e, manęs ir prašyte. Kompetencijos problema yra iš tikrųjų didžiulė. Pone, mm, ponė Moran Šartie, galėčiau pasakyti, kad juk yra aišku, kad žmonės, kurie yra uh, E, su mažiausiu išslavinimu greičiausiai iškrenta iš darbo rinkos. Būtina, kad ir jaunesni ir vyresni galėtų būti mokomi ir likti toje darbo rinkoje, tad imamasi jaunimo užimtumo iniciatyvų ir kitų iniciatyvų siekiant kovoti su nedarbu. Jauni, kovos su jaunimo nedarbo iniciatyvos pirmiausia yra susijusios su profesiniu mokymu ir kvalifikacijos kelimu. Tai yra investicijų paketas, kur kalbama apie švietimą, kur kalbama apie profesinį mokymą. Uh, Tai yra labai svarbus dalykai, visos Europos komisijos tam skyrė ir skirs didžiausią dėmesį. Kai dėl priežiūros, ar žinoma, kokie rezultatai to, kas jau buvo įgyvendinta. Dar vakar lankiausi Paryžiuje. Ten pradėjome projektą žmonėms, kurie turi dalyvauti Europos projektuose. Aš kalbėjau apie tai, kad turi būti ne tik tokie projektai, kurių rezultatai yra apčiuopiami, bet būtina šiaip kelti tikslus, tikslus, kurie leistų pamatyti, kokį poveikį turi mūsų iniciatyvos. Kovos su nedarbo iniciatyvose tai irgi pabrėžiama. Šalis turi ne tik sekti, ar jauni žmonės gauna kokius nors mokymus, kokią nors praktiką, bet būtina, kad ryšys su jais liktų ir toliau, kad žinotume, ar pastangos davė rezultatų. Na ir dar, kai dėl darbo užmokesčio kitimo ir kokį poveikį tai, turi, tai gali turėti ekonomikos augimui, manau, kad visiems yra akivaizdu E, tai, kas vyksta. Manau, kad būtina atlikti specifinę šalių analizę, išsiaiškinti, koks yra darbo užmokestis, priimtinas šalyje darbo užmokestis. Ir būtina, kad būtų tam tikra pusiausvyra tarp šalies konkurencingumo ir vidaus paklausos. Taip pat būtina užtikrinti, kad būtų vertinamas ir našumas. Tai yra tie dalykai, kurie atrandami apskritai visose ataskaitose pilietinė visuomenė ir vidurinioji klasė. Taip, racionalizuojant Europos semestrą mes daugiau laiko skirsime tam, kad galėtų socialiniai partneriai dalyvauti tuose procesuose, o taip pat Europos parlamentas ir nacionaliniai parlamentai. Pilietinė visuomenė, kaip jau sakiau, taip pat tai yra numatyta, tik reikia dar išsiaiškinti, kaip konkrečiai tai vyks bet mes iš tikrųjų stengsimės maksimaliai traukti pilietinę visuomenį šios procesus. Galiu užtikrinti asmenį, kuris patikė klausimą. Ačiū. Dėkoju. Ponui Domrovskis žodis. Uh, yes, uh... Ačiū pirmininkė. Atsakysiu į du klausimus. Pirmiausia, pirmas pono Urtisen klausimas apie greitį deficito sumažinimą. Uh, Pakartosiu, ką savo pasisakymo pradžioje sakiau šiemet ir kitais metais mes tikimės neutralios fiskalinės pozicijos. Tai reiškia, kad nebus nei papildomų fiskalinių priemonių, nei fiskalinių ribojimų priemonių, kalbant apie visas valstybės narės apskritai. Aišku, toms valstybėms narėms, kuriams taikoma perteklinio deficito procedūra, Ten turi būti taikomos kai kurios priemonės, tačiau apskritai visų valstybių narių požiūrių tikimės e, neutralios fiskalinės pozicijos. Tai yra nauja tendencija. Ir antra, tikimės, kad bendras deficitas sumažės nuo 2,6 procentų BVP iki 2,4 procentų BVP. Ir tai atsitiks ne dėl taupimo priemonių 0,2 procentų BVP, bet dėl ekonomikos augimo. Taigi tokie yra pokyčiai šią prasme. Ir dar atsakysiu į klausimą. apie visuomenės įtraukimą į socialinį dialogą. Iš tiesų, mes dabar dirbame tą linkmę, siekdami įgyvendinti Europos semestrą, stipriname dialogą su socialiniais partneriais ir, kaip sakiau, ir klausimų metu siekiame apskritai stiprinti Europos socialinius partnerius. Rengiant metinę augimo peržiūrą ir stipriname nacionalinius socialinius partnerius prieš teikiant rekomendacijas valstybėms narėms. Taigi mes pritaikėme ir Europos semestro kalendorių, kad e, numatytume veiksmingesnės konsultacijas su socialiniais partneriais ir su valstybių narių valdžios institucijomis, parlamentais, Europos parlamentu Ir šį procesą dabar ir įgyventiname. Galvojame, kaip labiau įtraukti įvairius veikėjus į Europos semestrą ir kaip padidinti jų nusavybę ir atsakomybę šiame procese. Ačiū. Komisijos narys Moskovičiai. Jums paskutinis žodis. Dėkoju. Grįžtu prie pono Urtasunų klausimų. Aš, man atrodo, nesakiau, juk nemanau, kad Europa pergyvena gilę krizę. Mes grįžtame prie ekonomikos saugimo, net jeigu jis ir nedidelis ir gal nesakyčiau per nelik mažas. Ekonominė padėtis, kaip mes ją vertiname, yra m, didžiulis nedarbas, nepakankamas užimtumas ir tai kuria socialinę ir politinę krizę, kaip jau buvo pasakyta. Ir tai yra tie dalykai, kuriuos turime spręsti. Būtent dėl to komisaras Junkeris sakė, kad Europos komisija yra paskutinė šanso komisija, šios kadencijos komisija būtent. Ir mm, aš tikrai nemanau taip, kaip štai jūs sakėte. Na, o tiesa yra štai kokia. E, aš sakiau ir toliau sakau, kad tas faktas, kad esame tokioje padėtyje, dar nereiškia, kad turime atsisakyti biudžeto konsolidavimo, e, įsiskolinimų mažinimo, viešojo deficito mažinimo ir panašiai. Ir tam reikės imtis visų reikiamų priemonių, kaip sakė Valdis Dombrovskis. E, deficitas ES mažėja, biudžeto konsolidavimas šiek tiek lėtės daugelį šalių dėl paprastų priežasčių, nes to šalis turi atlikti tam tikras pertvarkas, kurios to nepadarė, turės tą daryti ateityje. Praėjusį penktadienį Europos komisijoje apie tai buvo diskutuota, tačiau prie viso to norėčiau pridėti dar du dalykus. Pirmasis būtų toks, aš jau sakiau ir dar sakysiu, taisyklės e, egzistuoja, jos nėra kokios nors, koks nors kvailas išmislas, tiesiog tai padeda e, dirbti Europos komisijai, tai padeda šalims spręsti problemas. Sausio mėnesį mes su Valdžiu Dombrovskiu apie tai teiksime ataskaitas. Saugų, e, stabilumo ir augimo paktas nėra nieko nereiškintis dokumentas. Ekonominė politika buvo gyvendinta iki šiol, buvo gal susijusi su ankstesne ekonomikos faze. E, ir dabar be abejo kyla klausimas, kiek svarbus yra investicijos. Jų trūksta, dėl to ES atsilieka nuo savo svarbiausių konkurentų ir partnerių. Ir Europos komisija darys viską, kad ši problema būtų išspręsta. Dėkuoju. Ačiū visiems, sakė, sako pirmininkė. Ir e, kit, atsiprašau tų, kurie negalėjo užduoti klausimų. Dešimt kolegų tokių yra. E, jie galės klausyti tų komisarų vėliau. Raštu kol kas ačiū visiems už jūsų indėlį diskusijas. Mes pergyvename krizę, kaip sakė komisaras Moskovičiai, bet turime viltį ir turime galimybių situaciją pakeisti. Dėkoju. Well, I have to leave this meeting because I have a hearing with... Pirmininkė, aš dalyvauju klausime dėl e, investicijų sustarimo su jungtimis valstijomis, o jūsų šis nebuvo kalbėtojų sąraše. Todėl iš jūs neturėjote galimybės klausyti. Dėkoju.